Tie klausimai, kuriuos e, parlamentarai pateikė tarybai ir komisijai, siejami vieno dalyko, o būtent mes esame nepatenkinti Romų situaciją Europos Sąjungoje. Taip pat pastebimas nepastenkinimas ir dėl lėšų panaudojimo išstojimų fondo ir taip pat iš biudžeto skirta e, socializacijai. Nevyriausybinės organizacijos taip pat turėtų prisidėti prie problemos sprendimo. Yra daug svarbių aspektų. Aš dabar tiesiog norėčiau pasakyti, kad labai svarbus pats problemos sprendimo būdas. Būkime garbingi. Ne vienerius metus mes teikiame tik abstrakčias politinės deklaracijas ir nieko konkretaus nepadarėme, o dabar egzistuoja poreikis imtis konkrečių veiksmų. Per šešerius metus šiame parlamente aš girdėjau ne vieną diskusiją apie Romų situaciją ir būtinybę spręsti Romų problemas. Nepaisant to, kad diskusijos vyko, mes nepatvirtiname jokių konkrečių instrumentų. Aš esu įsitikinusi, kad tai yra dėl to, kad mes tiesiog sutelkėme dėmesį į pačią diskriminavimo savoką, bet nesigiliname į priežastis, dėl ko Romai atsidūrė tokioje situacijoje. Jeigu mes iš tikrųjų norime išspręsti Romų problemas, tai visų pirma turime uh, laikytis tarptautinių sutarčių. Visų pirma, turiu omeny vaikų teisų hartiją. Vaikų teisų hartijos nuostatos yra labai dažnai pažeidžiamos Romų vaikų atžvilgių. Pateiksiu Slovakijos pavyzdį. Um, valstybė užtikrina vaikams nemokamą mokslą tačiau nėra atsižvelgiama į Romų vaikų konstitucinės teisės. Pirmininkė, jeigu mes norime išspręsti Romų problemą, mes turime visų pirma kovoti su priežastimis, dėl ko atsirado Romų diskriminacija. Labai ačiū. Pone Flotrė. Ačiū, pirmininkė. Pagrindinių teisų agentūra sako, kad diskriminacija prieš Romą stiprėja tai ir švietimo ir užimtumo, um, sveikatos, būsto ir kitose sritise. Tai yra labiausiai diskriminuojama mažuma. Kas ketvirtas Roma susiduria su smurtu um, bent. Uh, per metus, bent kartą per metus. Ir policija daug dažniau sulaiko Romų atstovus. Ir, uh, Viskas susiveda į tai, kad Romai per mažai žino savo teises. Kalbame apie 10 milijonų ES gyventojų. Labai svarbu, kad būtų laikomasi pagrindinių teisų gerbimo, kad būtų, kad būtų užtikrinta, jog nebūtų diskriminacijos prieš juos valstybėse narėse. Buvo Italijoje 2007 gruodį diskriminacinių išpolių Dėl to buvo surinktas 2008 m. rugsėjo mėnesį pirmasis Europos vadovų sutikimas dėl Romų. Reik, kalbama apie e, pagrindų strategija Romų klausimais, tačiau kol kas vis dar nėra pilno jų integravimo. Įvairiose valstybėse yra perinamo laiko, perinamojo laikotarpio priemonės taikomos rumūnų, bulgarų piliečiams. Šios priemonės trukdančios šių šalių atstovams atvykti įsidarbinti kitose šalise turi būti panaikytos, kai gali būti greičiau. Su Kosovu buvo taip pat sprendžiamas šis klausimas. Ponas Aberberg e, Europos vadovų taryboje doku, pateikė visą dokumentaciją šio klausimu. 2009 kovo 11 buvo pateikta informacija dėl Romų socialinės situacijos. Šiemet, kai kovojame su skurdu, mes turime panaudoti visas turimas priemonės ir struktūrinius fondus, kad būtų galima šią baisę situaciją pagerinti. Flotre, tiene la palabra. Labai ačiū poniai Flotr. Tarybos vardu dabar pasisakys ponas Lopes Karydo. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti klausimus, kuriuos iš... pateikė ponia Flašikova ir ponia Flotr. Tai yra susijęs žmogaus teisėmis ir turi poveikį mums visiems. Ir tai yra dalykai, kurie e, turi poveikio daugeliu gyventojų. Kaip žinia, Romų gyven... Romai yra didžiausia tautinė mažuma Europos Sąjungoje. Egzistuoja klausimas dėl struktūrinių fondų panaudojimo šioje srityje. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, norėtų apibriežti dešimt pagrindinių principų, tarp kurių būtų e, dabartinių programų peržiūra pagal struktūrinius fondus Ir taip pat e, taisyklės po 14 metų mes norėtume, kad būtų galima pasitelkti čia visiškai struktūrinius fondus, e, Romų gyventojams integruoti. Konkrečiau norėtume integruotų veiksmų tiek kaimo, tiek miesto teritorijose. Ir tam reikėtų pakeisti regionių fondų reglamento septintąjį straipsnį. Taip pat ir vietos valdžia turėtų imtis veiklos. Mes manome, kad tam, kad struktūrinius fondus būtų galima skirti Romų gyventojams, reikia, kad aktyviai įsitrauktų vietos valdžios institucijos, taip pat Romų organizacijos. Turėtume įtraukti Romus į visus etapus - planavimą, valdymą, stebėseną ir vertinimą to, kaip panaudotos Europos lėšos. Taryba taip pat bus, e, yra pasirengus pateikti išvadas, e, o komisija turėtų par, pateikti techninę paramą valstybėms ir vietiniai, vietos valdžiai. Reikia taip pat e, horizontalaus koordinavimo veiksmų tarp valstybių narių ir vertikalaus tarp nacionalinės, regionės ir vietos valdžios. Buvo pateiktas klausimas, ar mes e, trijulė pirmininkaujančių šalių neturime kokios nors strategijos šio klausimu. E, e, Romų socialinė ekonominė integracija yra apibriešta bendrų reikalų tarybos išvadose ir tai atitinka strategiją ateinantiems pusantriems metams. Tai yra e, trijulės e, programinis laikotarpis. Reikia imtis ir trumpalaikių priemonių. Čia prioritetas turėtų būti jau mano minėtos priemonės. Taip pat turėtume parengti darbo programą, kad galėtume spręsti kai kurias problemas Pirmiausia, į specialias mokyklas siunčiamų mokinių klausimą, kai kuriais atvejais e, Romų vaikai pirmiausia siunčiami į tokias mokyklas, tai situacija neproporcinga, taip pat būsto problemas reikia spręsti, e, užimtumo ir savarankiškos darbinės veiklos dalykus. Ilgalaikėje perspektyvoje norėtume e, integruoti e, Romų klausimą į visas ES politikos sriptis. Norėtume, kad tai būtų daroma taikant atvirai koordinavimo metodą. E, pagrindinės teisės, kova su diskriminacija, regionų plėtoti, švietimas, e, prieiga prie darbo vietų, taip pat galimybė naudotis viešosiomis paslaugomis. Tai yra labai svarbu. Galiausiai Mm, jau kalbėsime apie nediskriminavimą. Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, ketina daug kalbėti e, pirmininkaudama ir e, pirmininkaujant kitoms dviems valstybėms pateikti direktyvos projektą. Kol kas direktyva nėra patvirtinta, tai būtų integruota direktyva skirta kovoti su diskriminacija ir e, norų užtikrinti e, vienodas teisės visiems, pirmiausia, grupėms, kurios labiausiai yra nukentėjusios, čia nepamirštant Romų. Ačiū. Ačiū labai. Komisijos narė Redink. Ačiū pirmininkė, garbėjai narė. Norėčiau padėkoti ponui Svoboda ir jo kolegoms už šį žodinį klausimą susijusi su Romų susitikimu. Čia kalbame apie pagrindinių teisių apsaugą ir apie visišką socialinę ir ekonominę įtraukti į mūsų visuomenę. Kita vertus, taryba sureagavo į tai, kaip valstybės narės turėtų įtraukti Romų įtraukties aspektus į savo politiką. Prieš keletą savaičių, prieš antrąjį ES aukščiausiojo lygio vadovų sustikimo Romų klausimais, kuris vyks balandžio 8-9 dieną Kordoboje, komisija e, remia šias iniciatyvas. Aš Manau, kad šios iniciatyvos padės pradėti naujas um, plėtros um, stadijas įvairiose lygmenyse, tiek nacionaliniu, tiek europiniu. Prieš du metus vyko pirmasis ES aukščiausiojo lygio vadovų sustikimas Romų klausimais. Ko mes pasiekėme per tą laikotarpį? Savame suprantama, padaryta aiškios pažangos, tačiau yra dar ir labai aiškių spragų. Ir jūsų klausimas aiškiai atspindi ES vaidmenį formuojant savo politiką, taip pat pabrėžia didesnio bendradarbiavimo svarbą tiek europinėme ligmenyje, tiek tarptautinėme ligmenyje, e, kalbant apie tarptautinės organizacijas ir pilietinę visuomenę. Komisija yra numačiusi priimti direktyvą, pagal kurią būtų numatytas e, Romų nediskriminavimas. Dabar mes turime pagrindų sprendimą dėl ksenofobijos ir kovos prieš rasizmą. Ir uh, šių metų lapkričio mėnesį visos valstybės narės turi numatyti um, bausminas, ba, atsiprašau, baudžiamasias nuobaudas pagal pagrindų sprendimą. Kaip jau buvo kalbėta, aš stengsiuosi, kad vyktų ir šio sprendimo įgyvendinimo stebėsena. Komisija puikiai supranta, kad to dar nepakanka Mūsų politiką reikia papildyti informacinėmis kampanijomis. Komisija Romų klausimus tengiasi įtraukti ir į mm, tokį temų svarstymą, kai svarstama apie nediskriminavimo klausimus. Struktūriniai e, fondai ir pasirengimo narystiai e, fondai yra labai svarbios priemonėmis, kuriamis galima pasiekti pažangos. Valstybės narės turi siekti gyvendinti savo ambicingas programas, didinant Romų įtraukti. E, šios programos turi būti labai pragmatiškos, atitikti Romų gyvenimo sąlygas ir aplinkybės, nes šio klausimo išspręsti negalime pasitelkus paprastas priemonės, reikia dirbti labai daug. Komisija skatina valstybės narės naudotis šių fondų priemonėmis, didinant Romų įtraukti. Taip pat yra numatyti komisijos dvišaliai vizitai į valstybės nares ir susitikimai su Romų bendruomenė. Pirmasis įvykis vyko 2009 m. spalio mėnesį Vengrijoje, remiant Vengrijos vyriausybę. Vyks ir daugiau tokių susitikimų ateityje. Kitas konkretus pavyzdys, kaip komisija laikosi savo įsipareigojimo uh, E, naudoti lėšas ir struktūrinių fondų didinant e, Romų įtraukti. Tai yra e, pakeitimas, kurį pasiūlė alinentų dėl mm, regionų fondų panaudojimo. Praėjusį mėnesį atsivėrė naujos galimybės e, mažinti nutolusių Romų bendruomenių atskirtį. Ir pagaliau Europos parlamento dėka buvo pradėti pilotiniai projektai, kurių biudžetas 5 milijonai e, numatyti dviems metams. E, šie projektai numato mikrokreditų teikimą, Um, švietimo programas ir šių pilotinių projektų vertinimas vyks kartu su Pasaulio banku ir Junktinių tautų vystimo programa. Mes pateiksime informaciją, kas buvo, um, ko buvo pasiekta ir kokios dar yra spragos siekdami pasiekti mūsų tikslus. Europos Romų įtraukties platforma buvo pradėta kaip bendra komisijos ir pirmininkaujančios Čekijos iniciatyva 2009 m. balandžio mėnesį. Šią iniciatyvą siekiama apimti įvairius veikėjus Europos ir tarptautinėme lygmenyje, įtraukti pilietinę visuomenę ir paskatinti, kad egzistuojančios politikos būtų glaudesnės. Ši programa numato svarbiausius uh, Romų įtraukties principus. Praėjusiais metais um, birželio mėnesį buvo susitarta dėl svarbiausių tikslų. Kreipiamasi į komisiją, kad būtų įgyvendinta dešimt prioritetinių tikslų. Ši E, platforma numato organizuoti susitikimus tiek pirmininkaujant Ispanijai, tiek pirmininkaujant Belgijai. Taigi tai nėra tik veiksmas, kuris e, baigsis pirmininkaujant vienai valstybei, tačiau numatyta ir jo tasa. Laukiame, kaip savo įsipareigojimus vykdys pirmininkaujantis trejetas, nes Tik tokiu būdu galime pasiekti pažangos. Komisija ir toliau prisidės koordinuodama e, pirmininkaujančio treto veiksmus ir skatins pilietinės visuomenės ir valstybių narių partnerystę. Pirmininką norėčiau pranešti Europos parlamentui, kad mano kolega Andoras ir aš paskelbsime viešai komunikatą dėl Romų socialinės įtraukties atsižvelgiant į ES e, ketinimą priimti naujuosius Romų įtraukties iššūkius Kordoboje. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu. Norėčiau jūsų visų paprašyti laikytis kalbėjimo laiko, nes jau yra beveik 18 valandų, dar turime ir klausimų komisijai valandą, taigi atsiliekame nuo grafiko. EPP vardu dviem minutėms suteiksiu žodį ponė Jaroka. Ačiū pirmininkė. Be veiksmingesnio tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo, apie ką kalbėjo komisija, dar Kordoboje reikėtų tinkamai akcentuoti Romų socialinę įtraukti ekonominė prasme, nes Romų integravimas į darbo rinką, jų švietimas yra svarbus valstybių norių ekonominis interesas. Daug tarptautinių organizacijų pastaraisiais metais parengė perspektyvinių planų, tačiau tie planai nebuvo privalomi, juose nebuvo numatytos sankcijos jiems nebuvo skirtas tinkamas biudžetas, todėl jie nebuvo įgyveninti. ES gali užtikrinti, kad būtų parengti privalomi teisės aktai ir neprivalomos teisės nuostatos. Reikia turėti strategiją Aš esu Europos parlamento pranešėja ir manau, kad strategijoje turi būti pateiktos labai aiškios apibrieštis tų krizės paveiktų sričių, kur reikia nedelsiant įsikišti, kadangi krizė labai greitai plinta per įvairius regionus ir atsiranda tam tikrų socialinės atskirties ir skurdo žydinių tuos regionus reikia kaip galima greičiau vystyti, gyvendinant intensyvius projektus. Reikia galvoti apie strateginį planavimą, valdymą ir stebėseną. Ir tai turėtų atlikti vietos nevyriausybinės organizacijos. Apie tai reikia kalbėti Kordoboje. Ačiū poniai Jaroka, dabar socialistų frakcijos vardu ponas Morais. Ačiū pirmininkė, kaip sakė prieš mane kalbėjusi kolega, kaip sakė komisiją problema labai svarbi. Ir šiandien keliame štai kokį klausimą. <laughs> Jį remia mano frakcija ir kitos. Tai yra, reikia iš naujo diskutuoti apie Romus, kadangi jie susiduria su neigiamomis nuostatomis ir kartais patiria skurdą, atsiprašau, smurtą. Turiu pasakyti, kad šiame parlamente sutarėma, kad reikia visapimančio požiūrio. Tačiau apie tą visapimantį požiūrį mes kalbėjome ir anksčiau. Todėl dabar šiuose rūmose reikėtų įvertinti tai, kas buvo padaryta. Turiu galvoje mikrokreditus, kovą su rasizmu ir su tuo susijusiu smurtu. Ir mums reikia visapimančios strategijos, nes akivaizdu, kad situacija vietose negerėja. Romų bendruomenės visoje Europoje ir toliau susiduria su nemažėjančiu smurtu ir e, nu, neigiamomis nuostatomis. Ir tyrimai rodo, kad Romai patiria didesnę diskriminaciją nei kitos tirtos grupės. Taigi reikia vadovautis e, rasinės lygybės direktyva, kitais teisės aktais jos būtinai gyveninti. Ir kaip jau buvo pasakyta, šią problemą reikia vertinti kompleksiškai. Jei spręsti reikia imtis veiksmų, reikia vadovautis visapimančių požiūrių ir labai tikiuosi, kad šis klausimas taps mėginimu atnaujinti diskusijas ir bus paskat tas įgyvendinti tos teisės aktus, kurie skirti Romų bendruomenės apsaugai. Demokratas liberalais, un minuto las. Viena minutė ponui Weberiui liberalų frakcijos vardu. Colleagues, in view of the second Roma summit, I'd like... Atsižvelgiant į antrąjį įvyksantį aukščiausio lygio susitikimą Romų klausimais, aš norėčiau išreikšti vilti, kad jis bus sėkmingas ir veiksmingas. Pirmiausia, mums reikia plačios ir nuseklios Romų įtraukties politikos. Be to reikia ir veiksmų plano, kuriam, kuriam būtų skirtas atskiras biudžetas bei numatyti pažangos vertinimo kriterijai. Tai šis, šis klausimas yra aktuolus ne tik mano valstybei nariai, bet ir kitoms šalims, kuriuose gyvena Romų bendruomenės. Plėtros politikoje ir regionų vystimo politikoje reikia numatyti priemonės skirtas Romų bendruomenėms. Turime pasimokyti iš ben, lyčių lygybės politikos ir to, kaip galima įtraukti šią politiką į visas politikos rytis. Be to mums reikia daugiau žinoti apie Romus. Galime ir pagalvoti ir apie tai, ar nereikėtų pasamdyti Romų bendruomenio atstovus, kad jie galėtų dirbti taryboje, komisijoje ir parlamente. Be to, turėsime parekomenduoti pirmininkui Baroso bei Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Van Rompojui atsižvelgti į šį mano pasiūlymą. Hola, Toliau žodis suteikimas poniai Lambert. Dėkuoju, pirmininkė. Savo frakcijos vardu aš norėčiau pakartoti žodžius, kuriuos ką tik išgirdome ir, ir taip pat paraginti visus parengti nuseklę visą apimančią strategiją. Mes kalbame apie tai, jog būtina kovoti su skurdu ir uh, užtikrinti geresnę socialinę įtraukti. Ir būtent todėl mes ir kalbėjome, kad uh, kai yra formuojami pagalbos paketai, būtų atsižvelgta į tai, kas atsiduria pažeidžiamiausiuose kategorijų grupėse. Mes matome, kad e, atotrukis tarp įvairių socialinių grupių vis didėja ir būtent Todėl 2020 m. strategijoje būtina numatyti priemonės, kurio, kurios sumažintų atotrukį tarp turtingiausių ir vargingiausių. Vietos valdžia gali suvaidinti svarbu vaidmenį, kaip ir sakė tarybos atstovas, nes būtent čia dažniausiai Romai yra diskriminuojami, kai skiriamas yra socialinis būstas, kai yra ta, e, formuojama švietimo sistema. Kai kuriuose šali, valstybės narise atrodo, kad e, policija bei teisės sauga labai dažnai kriminalizuoja e, Romus. Taryba turėtų prisiminti savo rekomendacijas, kurio, kuriuose kalbame apie tai, kad Romus būtina aktyviau įtraukti į viešųjų paslaugų struktūras. Mes džiaugiamės, kad komisija džiaugiasi tuo, kad e, struktūrinių e, lėšų, struktūrinių fondų lėšos yra tinkamai įsisavinamos. Ir pritariu tam, ką, bu, ką pasakė komisijos narė apie ksenofobiją bei kovą su rasizmu. Ir tikiuosi, kad vis, visos valstybės narės puoselės būtent šiuos idealus. Ačiū labai konservatorių, atsiprašau, kon, konservatorių dienformistų frakcijos vardu panas Vandalin. Pane pirmininkė, tai gerai, kad parlamentas dabar svarsto šį klausimą. Praėjusį šimtmetį diskriminacija buvo mažiausias blogis, su kuriuo susidūrė Romai. O dabar įgyvendinama vis daugiau teisės aktų, kuriais siekiama sumažinti Romų atskirtį. Reikėtų stengtis, kad iš ES fondų numatyti milijonai tikrai pasiektų naudos gavėjus. Tai mes turime stengtis apginkluoti Romų vaikus, kad jiems pavyktų išsiveršti iš to neigiamo rato. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į porą aspektų. Pirmiausia, manau, kad uh, Negerai tai, kad Romai vis dar lieka aukų vaidmenyje. Jie turėtų patys paimti gyvenimą į savo rankas ir imtis įvairių iniciatyvų. Antra, naudojantis ES lėšomis ir laikantis ES teisės aktų neįmanoma bus priversti Romų pačių įsitraukti į visuomeninį gyvenimą pačios pilietinės visuomenės turėtų imtis aktyvesnio vaidmens, kad Romai įsitrauktų į visuomeninį valstybių narių gyvenimą. Taigi mūsų laukia nauji visuomeniniai iššūkiai. Ačiū. Por. Ačiū ponui Vandalinui. GUE NGL frakcijos vardu 3,5 minutės, ponė Ernst. Vielen Dank. Ačiū labai. 2009 metais gruodžio mėnesį lankiausi Prištino ir Dmitrinocoje ir ten susitikau su žmonėmis, kurie gyvena baisiomis sąlygomis stovyklose. Mane tas vizitas sukrėtė ir aš supratau, kad ne tik Kosove, tačiau ir daugelie ES vietovių Nuo panašių baisių sąlygų labai kenčia būtent Romai. Prištinoje mane sutiko Romai, kurie į mane kreipėsi tokiais žodžiais. Mes pavargome nuo įvairių politinių iniciatyvų. Manau, kad šį klausimą turėtume kuo skubiau aptarti Kordoboje vyksančiame uh, E, susitikime. Mes neturime slėptis iš ES direktyvų, kuriomis skatinama nediskriminacija. E, turėtume nesislėpti už užimtumo direktyvų, nes tai nieko nepadeda. Turėtume atpažinti, kad šių direktyvų neužtenka, kad Romai, e, būtų apsaugoti nuo diskriminacinio elgesio ir tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos. Ko mums reikia, tai um, bendra Romų integracijos strategija ES lygmeniu. Tačiau didžioji dauguma vyriausybių inicijuoja tik įvairius e, projektus arba trumpalaikės pavienės iniciatyvas. Tuo tarpu mums reikia bendro požiūrio. Reikia skatinti ir ekonominę Romų bendruomenių plėtrą. ES turi e, savo struktūrinių fondų ir pasirengimo narystėje fondų lėšas e, tinkamiau naudoti ne tik nuo 2010 ar 2012 metų. Turime numatyti e, mikrokreditų teikimą, turime skatinti Romų gyvenviečio statybą, turime skatinti sveikatos apsaugos reformą, švietimo reformą, skatinti užimtumą. Ir atvirai pasakysiu, kad Visiems vaikams turėtume suteikti mokymosi galimybės, turėtume kurti ne Romų mokyklas, tačiau mokyklas visiems vaikams, kurias lankytų ir Romų vaikai. Manau, kad svarbiausia yra vis dėlto ne pinigai, tačiau tai, kad antirasistiniai išpoliai ar išpoliai prieš čigonus nebūtų vertinami tik kaip smulki nusikalstama veika. Tikiuosi, kad mums pavyks įgyvendinti savo iniciatyvas ir mes pasieksime, kad daugiau nei 10 milijonų ES gyvenančių Romų būtų traktuojami teisingai. Turėtume akcentuoti lygybės aspektą ir tam reikia labai aiškaus politinio pritarimo. Reikia labai aiškios ES pagrindų strategijos, e, reikia ir visų mūsų indėlių, mūsų kaip žmonių ir mūsų kaip parlamento narių. Turime veikti nedelsdami. Ačiū labai poniai Ernst. EFD frakcijos e, vardu ponas Paška. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, mėly kolegos, Antrasis ES aukščiausio lygio vadovo susitikimas Romų klausimas bus puikia proga įvairiems dalyviams pasikeisti savo nuomonėmis, kaip galima geriau įtraukti Romus į vis pilietinį gyvenimą. Penktame, šeštame amžiuje Romai atsikėlė į Europą ir nuo tų laikų Romai kai kuriais atvejais integravosi į įvairių valstybių visuomeninį gyvenimą. Tačiau, kalbant apie jų integraciją į mūsų visuomenės, ji nėra patenkinama. Aš nežinau, kas dėl to kaltas, ar tai mes, ar tai kita stovykla. Iš savo šalies patirties galiu pasakyti, kad neužtenka tik duoti. Slovakijos vyriausybė remia Romus, siekdama, kad Romai galėtų gyventi orų gyvenimą. Buvo pastatyti modernus gyvenamieji būtai ar namai Romams, kuriuos iš dalies finansavo vyriausybė, taip pat pagerinta prieiga prie sveikatos apsaugos paslaugų, sustiprinta socialinė apsauga. Koksgi šių iniciatyvų rezultatas? E, modernus gyvenamieji namai buvo sugadinti, e, o šiukšlės ir toliau metamos tiesiai į gatves. Romai nenori dirbti, nors gauna daug paskatų iš e, vietos valdžios. Bet to um, Romai visai nesirūpina savo sveikata, neleidžia vaikų į mokyklas, vaikai badauja. Todėl aš galvoju, kad norint padėti Romams, reikia pradėti nuo vaikų, aiškinant jiems, kaip atrodo civilizuotas gyvenimas. Ačiū. Dėkoju ponui Paska, dabar neprisijungusių narių vardu, dviem minutėm žodis ponui Balso. Pirmininkė, ačiū, kadangi kalbėsiu vengrų kalba, savo gimtają kalbą. Vartosiu savoką čigonai o ne Romai. Žodis čigonas e, vengrų kalba neturi jokios neigiamos reikšmės. Žinoma, kova su diskriminacija yra Romų socialinis įtraukties pagrindas ir čia pirmasis žingsnis turėtų būti švietimas ir pozityvi diskriminacija darbo rinkoje nevyriausybinės organizacijos iš karto pradeda kalbėti apie segregaciją, nors būna siekiama paprasto tikslo įtraukties. Tačiau turiu pasakyti, kad Romai gyvena iš jiem teikiamos pagalbos ir patys neužsidirba. Manau, kad jiems reikia padėti išeiti iš to užburto rato ir nutraukti tą įdingą ekonominę politiką. Vengrijoje čigonai sudaro nemažą nusikaltelių dalį. Taigi mes turime galvoti ne tik apie visuomenės daugumos interesus, bet ir apie sąžiningų čigonų gerovę. Mes niekada nekalbame apie genetinį ar rasinį paveldą ar e, diskriminaciją. Šiuo atveju kalbama tik apie nepalankę socialinę padėtį. Jeigu stigmatizuosime šią bendruomenę remdamėsi rasės argumentu, tai situacija tik pablogės. Patiems čigonams reikia patikimų vadovų, kuriuos pripažintų e, čigonų bendruomenė. Reikia parengti europinę strategiją, kuri padėtų spręsti visus problemos aspektus. Ačiū ponui Balso, dabar Kiti kalbėtojai savo vardu dabar dvi minutės ponas Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Jaroką, kuri kalbėjo apie Romų teisių gynimą. Būtent ji buvo viena iš Romų integracijos strategijos rengėjų, ji siūlė bendrijos veiksmus kurie yra skirti 9 milijonams bendrijoje gyvenančių Romų. Romai skiriasi nuo kitų nacionalinių mažumų Europoje, todėl jiems reikia numatyti specialias priemonės. Žinome, kad Kordoboje vyks antras e, aukščiausių lygio susitikimas Romų klausimais. Jo mes turime spręsti problemas, su kuriamis susiduria ta bendruomenė, turime tai daryti drąsiai ir turime numatyti teisinės ir finansinės priemonės, kurios skirtos padėti tai bendruomeniai, kuri turėtų būti pati atsakinga už savo ateitį. Ir nereikėtų bandyti krautis politinio kapitalo Romų sąskaita. Manau, kad tik bendradarbiaudami su komisija taryba mes pasieksime teigiamų rezultatų. Žinome, kad e, prie šių veiksmų prisideda įvairūs komisijos nariai, mes turime derinti savo veiksmus kad Romai nebūtų diskriminuojami. Taryba ir valstybės narės taip pat turi daryti viską, kad vyktų Romų integracija. Ir žinoma, daug atsakomybės tenka ir valstybėms narėms, nes jos turi tvirtinti priemonės skirtas kovai su diskriminacija. Romams reikia suteikti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo, mokymo, tai yra prioritetas. Turime skatinti visapusišką Romų dalyvavimą pilietinėje visuomenėje. Ir <coughs> labai svarbu, kad įgyvendinant įvairius veiksmus dalyvautų vietos valios institucijos. Jūs puikiai žinote, apie ką aš kalbu. Ir būtent dėl šios priežasties mm, aš noriu tik pasakyti, kad ir tarp mūsų yra puikių Romų bendruomenės atstovų. Dabar ponia Gonč. Dėkuoju, pirmininkė. Antra, antrasis aukščiausio lygio susitikimas Romų klausimais, kuris įvyks Kordoboje, bus puikiai proga įvertinti pastarųjų metų pažangą bei tai, kaip yra integruojama labiausiai paži pažeidžiama tautinė mažuma Europoje. Šis klausimas turėtų rūpėti visiems europiečiams, ne vien vidurio Europos gyventojams ir turime ieškoti bendrų sprendimų. Pastaraisiais metais Europos parlamentas patvirtino, tai yra pasiūlė rezoliuciją, kuri dėja nebuvo patvirtinta, kurioje buvo kalbama apie Europų padėtį. Mes galime tik tai tikėtis, kad per savo kadenciją naujojo komisija imsis svarbių žingsnių šioje srityje, ypač e, integruojant e, Romus į vidaus rinką, į, į darbo rinką, bei kovojant su skurdu Romų tarpe. Mes dar turėsime pamatyti, kaip veikia įvairūs ES fondai Ar prisideda šie fondai prie geresnės Romų integracijos? Mes žinome, kad e, duomenys apie tautinės mažumas vis yra labai delikatus klausimas. Rinkti juos nėra lengva. Be to, negalime pamiršti, kad e, tam tikrais atvejais iškyla labai rimtų problemų ir jas privalu spręsti. Dėkuoju. Kil Nilsen. Romų klausimas. Ir yra itin aktualus toje Prancūzijos dalyje, kurioje aš gyvenu. Daugiau nei tūkstantis Romų tautybės žmonių gyveno Nantės regione. Šie žmonės yra priversti nulatos keliauti iš vienos vietos į kitą. Kai kurių miestų merai yra išreiškę norą priimti Romus, tačiau dėja jie ne visuomet turi tam reikalingas sąlygas ir dėl to Romai yra ir toliau diskriminuojami. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į uh, moterų padėtį Romų bendruomeniai, nes labai dažnai jos patiria smurtą ir dažnai ir dažnai uh, kenčia nuo neplanuoto neštumo. Ir vidutinis amžius, kai Romų bendruomenės moteris pastoja, yra 17 metų. Taigi įvairios socialinės struktūros turėtų skirti daugiau dėmesio Romų klausimui. Turime dirbti ir su Romais, tam, kad jie žinotų, kokios yra jų pagrindinės teisės ir kad jie žinotų, kokiamis socialinėmis paslaugomis jie gali naudotis. Aš tikiuosi, kad Europos Sąjunga rimtai, rimtai pasirodys antrajame aukščiausio lygio susitikime. Dėkuoju, toliau ponas Fontana. Ačiū pirmininkė. Romų klausimas tampa pastaraisiais metais e, vis sudėtingesnis. Mes nebegalime užmerkti akių ir teikti, kad e, jis neegzistuoja. Turime siekti, kad visos socialinės grupės būtų trauktos į mūsų visuomenę. Istorišk, dėl istoriškai susikloščiusių priežasčių ne tik mes turime imtis veiksmų, bet ir Romai patys turėtų prisidėti savo pastangomis prie geresnės integracijos, e, integra, prie geresnio integravimos į visuomenę. Panašu, kad mes galime parengti įvairius projektus, skirti jiems lėšų, tačiau jei Romai patys nebus pasirengę dalyvauti šiuose projektuose, tuomet mes nieko nepasieksime. Šią problemą reikėtų spręsti pragmatiškai Ir dėja atsižvelgiant į dabartinį nedarbo lygį bei uh, ekonomikos krizę, bus vis sunkiau užtikrinti geresnį Romų prieigą prie darbo rinkos. Negalime palikti šios problemos tik tai toms valstybėms, kurioms yra aktuali. Bendromis pastangomis turime jas spręsti. Toliau ponas Pusutilis. Noriu padėkoti pranešėjui, kuris labai nuoširdžiai dirbo, bandydamas atspindėti Romų situaciją Europoje. Su šia problema nesusiduria ne tik kelios ES valstybės narės, tačiau daugelis valstybių narių. Romai yra etinė mažuma Ir reikėtų įvertinti, kokiu žingsniu imasi ES norėdami pagerinti Romų padėtį. Aš e, noriu padėkoti poniai Reding už jos pateiktą išaiškinimą. Tikimės, kad ateinantį mėnesį susitikime Kordoboje bus pasiekta gerų rezultatų. Situacija pati neišsispręs ir Jei mes nesimsimės to, ko reikia mums imtis, tai tie žmonės ir liks nuo šalyje ir gyvens skurde. Turime integruoti Romus, kad jie turėtų tą pačią prieigą kaip ir kiti ES piliečiai. Turime užtikrinti švietimą, E, turime užtikrinti, kad jų gyvenimas būtų orus, užtikrinti tinkamą užimtumą. Tokiu būdu Romai galės prisidėti prie bendruomenių, kuriuose gyvena pažangos. Aš tikiu ir tikiuosi, kad parlamento siunčiama solidarumo žinia pasieks ir Romus ir bus nagrinėjama ir Kordoboje. Ačiū, ponia Buzutilė. Pusantros minučių, minutės pono Munikde Urgiza. Ačiū labai. 10 milijonų Romų gyvenančių Europos Sąjungoje e, būtų vidutinio dydžio valstybė, jei jie tokia būtų. Tačiau Romai visada rodė, kad jie vis dėlto yra europiečiai, tuo tarpu mes juos dažnai vertindavome kaip antros klasės žmonės. Jie neturi tokios pačios prieigos prie švietimo ar sveikatos priežiūros paslaugų, jie visada gyveno kaip migrantai. Europos taryboje buvo teigiama, kad Romų migrantai į ES valstybėse narėse e, traktuojami ne taip, kaip traktuojami kiti migrantai. Tuo tarpu mes siekiame visą apimančios įtraukties ir gero sambuvio, Todėl labai sveikiname šią nediskriminavimo direktyvą. Mūsų frakcija visada rėmė panašias programas ir iniciatyvas, sveikiname ir pirmininkaujančią Ispaniją ėmusius iniciatyvos. Manau, kad mes nebegalime dėlsti, turime įgyvendinti iniciatyvas ES lygmenių, kuriomis siekiama remti Romų įtraukti. O šis aukščiausio lygio vadovo susitikimas susitikimas Romų klausimais pagaliau nutrauks keturis metus tylėjai. Ačiū labai, ponia Muis, ponas Romeva. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Neturėtume pamiršti, kad šis susitikimas vyks kaip Europos parlamento iniciatyva. Mes skatiname vyriausybės išspręsti šią problemą, tačiau mes e, negalėsime pasidžiaugti gerais rezultatais, jei valstybės narės neprisidės prie didesnės pažangos. Turime um, sukurti bendrą Romų įtraukties e, strategiją. Ši strategija yra reikalinga, kad nedingtų pasitikėjimas Europos Sąjunga. Tai svarbu, nes ir praeitįje mes suvokėme, kad žmogaus teisės ir socialinė įtrauktis yra labai svarbi. Tai politinės klausimas, politiniai debatai, mes turime suprasti, kad šis sprendimas yra reikalingas. Ačiū ponui Romeva, dabar dvi minutės ponas, ponia Basesku. Romai yra viena didžiausių ir labiausiai pažeidžiamų mažumų Europoje. Jų klausimas Europinėje darbo atvarkėje užima vis svarbesnė vietą. Nedarbas, m, mm, diskriminacija, švietimo trūkumas reiškia socialinę atskirtį ir socialinės apriepties nepasieksime, jeigu tinkamai nespręsime problemų. Reikia integruoto požiūrio, reikia tokio požiūrio, kuris atsižvelgtų į Romų kultūrą ir vertybės ir suteiktų jiems judėjimo laisvę. 46 procentai Romų bendruom. Romų yra vaikai ir toks didelis vaikų skaičius yra dėl labai didelio gimstamumo, tačiau dėja gyvenimo trukmė yra uh, labai trumpa. Vaikams reikia suteikti teisę į švietimą, nors tokią teisę ir garantuoja ES teisės aktai. Daug vaikų, kurie priklauso skurdžiausiams Romų bendruomenėms, neina į mokyklą ir nega, neįgyja išsilavinimo. Turime spręsti mokyklos nelankančių vaikų problemą. 7400 vietų mokyklose 2010 metais buvo numatyta Romų vaikams. Tačiau labai nedaug tų vietų buvo užimta. Maždaug 248 vietos buvo užpildytos. Labai sunku užtikrinti Romų aktyvų dalyvavimą tos šalies, jie, kurioje jie gyvena gyvenime, jeigu nėra užtikrinamas tinkamas švietimas. Ačiū dabar vienai minutiai, ponė Boskurt. Ačiū pirmininkė. Roma, Romai yra didžiausia mažuma Europoje, ji kenčia nuo diskriminacijos, nuo neigiamų nuostatų, nuo skurdo socialinės atskirties segregacijos būsto, švietimo ir socialinio aprūpinimo sistemose. Taigi Romų bendrų problemos yra labai giliai įsišaknyjusios. Mes turime keisti nusistovėjusią praktiką ir politiką, kuri daro neigiamą poveikį Romų bendruomenėms. Vienas iš neigiamų pavyzdžių yra e, Romų vaikų atėmimas iš šeimų ir jų apgyvendinimas internatuose. Tai tikrai nesprendžia problemų, tai tik didina segregaciją ir labai smarkiai neigiamai atsiliepia Romų šeimų gyvenimui. E, Romų problemoms spręsti reikia ilgalaikės strategijos ir artėjantis susitikimas suteiks galimybę imtis e, kitų veiksmų, jis skirsis nuo ankstesnio susitikimo, kurio metu ES neprisėmė įsipareigojimų. ES turėtų rodyti pavyzdį, e, įtraukti Romus į pilietinę visuomenę ir tai numatyti strategijoje. Dabar suteiksiu žodį dviems minutėms poniai Hübner. Pirmininkė, kolegos, Aukščiausio lygio susitikimas Kordoboje bus išbandymas ES institucijoms ir valstybėms narėms. Jo metu Europa turi parodyti aišku įsipareigojimą parengti visapusišką strategiją, kurioje būtų sprendžiamos Romų problemos, peržengiant vien žmogaus teisų problemas. Turime siekti realaus Romų socialinio integravimo mums reikalinga visapusiška politika ir veiksmų planas, kuris apimtų visas sritis, e, ekonominės ir socialinės priklausomybės sritis. E, mūsų dar laukia ilgas kelias, reikia, kad komisija, parlamentas, valstybės narės ir, kaip sakė ministras Lopės Garido, vietos valdžios institucijų bendro darbo. Tikimės, kad Europos komisija aiškiai paskirstys e, atsakomybę už šios problemos sprendimą, kad atitinkamos tarnybos tinkamai bendradarbiaus. Tikimės, kad bandomasis 5 milijonų eurų vertės projektas, kurį gyvendina komisija, padės nukreipti veiksmus į tas rytis, kur e, to labiausiai reikia. Turiu galvoje ekonominę apriepti, vaikų švietimą. Vertiname komisijos pastangas, ypač regionės politikos generalinio direktorato pastangas ir raginame komisiją ir toliau didinti regionų ir vietos valdžios institucijų įsitraukimą, didinant Romų bendruomenės ekonominę apriepti. Daugelis įvairių frakcijų atstovų jau demonstruoja savo pasišventimą, bet manau mes turime mm, daugiau naudotis politinę gale. E, reikia siekti, kad Europos darbo rinka būtų tikrai visa apimanti. E, tai turėtų padėti spręsti ir Europos demografijos problemas. Taigi, sustikimas Kordoboje turėtų būti paskutinis raginimas realiai m, mm, Romų apriepčiai, įtraukčiai. Ačiū. Vienai minutiai žodžiu sutikime ponui Tabadžiui. Labai dėkoju. Labai dėkuoju, pirmininkė. Kadangi aš parengiau Romams skirtą veiksmų planą, galiu pasakyti, kad e, Romų klausimas spręsti Europoje yra labai sunku. Romai yra ne vien tautinė mažuma, labai dažnai jas galima apibūdinti, juos galima apibūdinti kaip ir socialiai pažeidžiama grupė. Ir daugumai labai sunku yra prisimti atsakomybę dėl Romų. Mums reikia integracijos be asimiliacijos Ir šis klausimas yra susijęs ne vien su biudžetu ir turimomis lėšomis, su finansavimu. Daug kas priklauso nuo to, ar mūsų visuomenėje veikia mechanizmai, kurie leistų Romams integruotis į mūsų visuomenę. Kaip žmogus turintis patirties šioje srityje, galiu pasakyti, kad mes sugebėjome pasiekti geriausių rezultatų būtent tose regionuose, kur veikia stiprios uh, uh, nevyriausybinės organizacijos ir kai Romų bendruomenėms vadovavo aiškus lyderiai, stiprios asmenybės. Nes būtent vietos bendruomenės gali labiausiai nuveikti sprendžiant šią problemą. Dviems minutėms žodis sutikimas poniai Antonescu. Dėkoju, Pirmininkė, jei pažvelgsime į ekonominio įsivystimo lygį, o tai yra beje vienas svarbiausių turinimų mažumų nediskriminavimo ir atrakties vertinimo rodiklis, pamatysime, kad Romų bendruomeniai sekasi labai prastai. Net nelengva yra suskaičiuoti, kiek Romų gyvena valstybėse narėse. Bet žinome, kad jų ir jų yra labai daug. Mums reikia ilgalaikės strategijos o valstybės narės labai nenoriai keičia savo politiką. Kalbame apie tai, jog būtina keisti Romų padėtį ir apie tai, kad valstybės narės turės mm, pirmiausiai imtis veiksmų. Jaunimas Romų bendruomenėse neturi ateities ir tai yra baisiausia problema. Tačiau dauguma Romų yra jaunesni nei 20 metų jie neturi prieigos prie naujausių uh, informacinių technologijų, negali mokytis. Ir yra visiškai nepriimtina, kad uh, Romų jaunimas yra diskriminuojamas ir gyvena visiškai kitame pasaulyje, negu jų uh, negu uh, kiti jaunuoliai normalioje visuomenėje. Bet to turime pagerinti Romų prieigą ir prie sveikatos. Uh, apsaugos sistemos. Măsuri concrete, dacă nu vom avea schimbări majore de abordare, milioanele de. Jei nesimsime konkrečių priemonių, jeigu nepasik... nepakeisime savo požiūrio, tuomet milijonai jaunų Romų bus ir toliau diskriminuojami ir atsidurs visuomenės paribėje. Tai yra būtent ta visuomenės vieta, kur, kur sauguma, saugumas nėra visiškai užtikrinamas. Turime kažką iš esmės keisti ir, keisti ir turime perėti nuo žodžių prie veiksmų. Ačiū, ponė Sinalova, vieną minutę. Kolegove, podle ned... Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Atsižvelgiant į pagal apklausas rezultatus, 76 e, čekų procentai čekų gyventojų nenorėtų, kad kaiminystėje gyventų Romai. Dirbdama e, miesto taryboje aš, man teko spręsti su Romai susijusius klausimus ir kaip jūs matote, uh, Nepakanka vien tinkamo finansavimo, kad šis klausimas būtų išspręstas. Manau, kad svarbiausia Romus traktuoti kaip vienod tokius pačius piliečius, kaip ir kitus piliečius. Taip pat reikėtų stengtis laikytis tam tikrų standartų. Visuomenės turėtų rodyti pavyzdį, stengdamos, kad būtų sumažinta ksenofobija ir diskriminacija. Aš manau, kad tai tinkamas pagrindas mūsų ateities e, pastangom. Ačiū labai, ponas Šarpu. Atsiprašau, ponė Šarpu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš um, norėčiau išsakyti viltį, kad Kordoboje vyksantis e, susitikimas bus e, svarbi platforma, leidžianti tinkamai integruoti Romus į visuomenės gyvenimą. Nepaisant to, kad pastaraisiais metais buvo skirta skirti 2 milijardai eurų Romų integracijai, tačiau vis dėlto nepasistumėta į priekį. Turėtume pamiršti tuščius žodžius ir pradėti imtis konkrečios veiklos. ES vis dėlto nieko nesėmė, kad e, Romų įtrauktis būtų tinkamai koordinuojama, kad nebeliktų rasistinių išpolių prieš Romus reikia numatyti labai aiškias užduotis e, už socialinius klausimus atsakingam komisijos nariui. Reikėtų numatyti konkrečius ekspertus, kurie parengtų atitinkamus atsakymus iš šios klausimus. Manau, kad mūsų laukia daug darbų tiek užimtumo srityje, tiek kitose srityse, todėl komisija turėtų e, tinkamiau koordinuoti užimtumo strategiją įtraukdama Romus. Taip pat reikėtų derinti veiksmus su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Laikas labai mus spaudžia, todėl būsiu labai griežtas. Ponas Ver, pirmininkė, komisijos narė, pirmininkaujančius Ispanijos atstovai. Norėčiau pasidžiaugti e, už, dėl to, kad e, į darbo tvarkę įtraukta diskusija apie antrąjį susitikimą Romų klausimais. Tai rodo, kokio, kiek daug reikšmės mes teikiame šiam klausimui. Tai taip pat rodo, kad visos frakcijos e, įsitraukia į diskusijas ir labiau ruošiasi renkti stiprią strategiją, kuri padėtų spręsti Romų problemas, įskaitant ir mm, neprivalomas nuostatas. Tai yra atskirų valstybių narių atsakomybė, bet vis tiek turime keistis informaciją, duomenimis ir geriausios praktikos pavyzdžiais. Aš esu iš Slovenijos ir mūsų šalyje veikia Romos atstovų institutas. Jis tikrai padeda didinti e, Romų vaikų įtraukti ir skatinti juos lankyti mokyklas. Suteiksiu tik penkiems žmonėms žodį. Ponės Petų, ponas Paragulių, ponas Marinesku tiek bus spontaniškų pasisakymų. Dabar ponas Kretų. Pone Kretų. Ačiū labai. Aš e, manau, kad debatai parodė, kad ES valstybėms nepasisekė apginti Romų teisių ir kad vis dėlto mums reikėtų numatyti ilgametę programą. Kita vertus, didelis skirtumas yra tarp konkrečių programų ir tarp jų įgyvendinimo. Tuo tarpu Romų perspektyvos nėra labai geros. Pusė visų Romų kenčia nuo skurdo, jų gyvenimo trukmė yra trumpa, taip pat jų sveikatos priežiūra yra nepakankama, todėl turėtume skatinti, e, kad situacija keistųsi ir socialinė įtrauktis padidėtų. Panas Matula. Romii constituie o comunitate etnoculturală transfrontalieră de peste 10 Ačiū pirmininkė. Romai yra etninė kultūrinė grupė, peržengianti valstybių sienų ribas. Romų yra dešimtis milijonų Europoje. Sprendžiant jų problemas jau buvo imtasi svarbių iniciatyvų, bet turime tęsti darbą ir parengti visapusišką Romams skirtą strategiją, kurioje būtų numatyti periodiniai poveikio vertinimai. Aš esu iš to Europos regiono, kuriame Romų yra daug. Ir džiaugiamės, kad Romų problema dabar jau pripažįstama kaip europinė problema. Mes turime imtis veiksmų atsižvelgdami į ypatingą Romų padėtį. Valstybiniai universitetai jau dabar numato nemokamas vietas Romų tautybės studentams nacionaliniu vietos lygiu valdžios institucijos imasi priemonių siekdamos integruoti Romus į darbo rinką, suteikti jiems prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, bet reikėtų daugiau šioje srityje nuveikti. Ačiū. Romų vaikai, nepilnamečiai, Romai. Iš susikloščiusios situacijos gali išeiti tik lankydami mokyklą. Vadovaudomėsi politinio korektiškumo principais dažnai mm, girdime, matome, kad tėvai neskatina vaikų lankyti mokyklų arba neleidžia jiems to daryti. Ypač nepalankioje padėtyje yra Romų mergaitės nes tėvai dažnai verčia jas prižiūrėti savo daugelį broliukų ir sesučių, užuot lankius mokyklą. Manau, vyriausybės turėtų imtis griežtesnių priemonių, siekdamos apginti vaikų teisės ir taikydamos sankcijas tėvams arba atimdamos iš jų pagalbą. Dabar ponia Molkova, vieną minutę. Najchudobnejšou skupinou ľudí v Európskej únii sú určite Rómovi. Romai yra diskriminuojama grupė ES ir aš pasisakau už tai, kad būtų imtasi visų priemonių, kad Romai būtų geriau integruoti į socialinį ir ekonominį gyvenimą. O visų problemų sprendimas yra švietimas. Aš manau, kad būtina panaikinti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją. Aš pasisakau už tai, kad būtų atvirai kalbama apie tai, kad e, Romų vaikų teisės pažeidinėjamos jų pačių tėvų. Deja, Romų vaikai neturi galimybės apginti savo teisės. Kalbant apie antrąją aukščiausio lygio vadovų susitikimą Romų klausimais, e, svarbu šios problemas aptarti ir šiame susitikime. Turime kalbėti apie Romų vaikų švietimą, apie galimą jų gyvenimo lygio pagerinimą. Aš nesu komisijos narė ir todėl pasakysiu, kad e, susitikime turėtume kalbėti ir apie e, socialinę paramą Romams. Ačiū. Dėkuoju ir atsiprašau tų, kuriems mes negalėjome suteikti žodžio, pasisakyti pagal procedūrą prašau žodžio. Bet mes ir taip jau vėluojame. Ir dabar sutikiu žodį komisijos atstovui ponus, ponui Lopės Garydo. Dėkuoju, pirmininkė. Ką tik vykusi diskusija apie Romų bendruomenę bei apie aukščiausio lygio susitikimą įvykstantį Kordoboje liūdija, kad socialinė ir ekonominė Romų integracija yra sudėtingas klausimas, kuris rūpi visai Europai ir kuriam spręsti turime parengti Europos mastų įgyvendinamą strategiją. Akivaizdu, kad prie šio klausimą dar sugrįšime ir ne tik Kordoboje apie jį kalbėsime. Mums reikia strategijos, kurioje būtų numatytas aiškus veiksmų planas, kuriam pritartų taryba. Nepamirškime ir pirmininkaujančių valstybių trejoto pasiūlymų. Viena iš svarbiausių priemonių, kurią mes galėtume pasinaudoti, būtų struktūriniai fondai, kadangi tai yra veiksmingiausia socialinės įtraukties skatinimo priemonė. Iš tikrųjų, turime perėti nuo žodžių prie veiksmų. Ir akivaizdu, kad kai kurie iš šių veiksmų turėtų būti skirti labai konkrečioms problemams spręsti, su kuriamis susiduria Romai. Pavyzdžiui, tai galėtų būti prieiga prie sveikatos apsaugos paslaugų, e, prie e, darbo rinkos. Kaip žinia, moteris e, dažniausiai labiausiai kenčia nuo diskriminacijos ir nuo smurto. Jaunimo problemos taip pat yra labai aktualios. Ekonominės krizės metu visos šios problemos dar labiau išriškėja. Romams labai sunku yra patekti į mokyklas, labai sunku yra susirasti darbą. Girdėjome taip pat ir e, tai, kad gyvenimo trukmė yra, Romų tarp yra labai maža. Ir kad e, ji beveik dešimtmečių atsilieka nuo, e, dešimt metų atsilieka nuo, nuo vidutinės gyvenimo trukmės tarp. E, jų bendramžių. Turime kovoti ir su smurtu šeimoje. Mums reikia direktyvos, kurie būtų numatytos aiškios kovos su smurtu namuose ir šeimose nuostatos. Turėdami visas šias įvairias priemonės, turėtume stengtis ne neselgtis Romais, lyg mes norėtume jiems vadovauti. Žodis tikimės komisijos nariai. Dėkoju, pirmininkė, ir dėkoju visiems Europos momento nariams už išsakytus pasiūlymus, į kuriuos mes pasistengsime atsižvelgti. Aš ir mano kolega stengsimės atsižvelgti visus jūsų išsakytus pasiūlymus, kai mes teiksime savo pasiūlymus šios lygių susitikimui. Akivaizdu, kad Komisija mano, jog yra visiškai neprimtina, kad Romai yra diskriminuojami ir negali tinkamai dalyvauti mūsų visuomenėje. Mes turime priemonių, turime ir o, politiką. Pagrindinis klausimas dabar yra, kaip mes galėtume visomis šiomis priemonėmis pasinaudoti, kaip mes galėtume Romų klausimą integruoti į visas politikos sritis. Esu įsitikinusi, kad mums nereikia atskiros direktyvos ar Romams skirto fondo. Aš manau, kad tiesiog svarbu yra nulatos atsižvelgti į tai, kad Romų bendruomenė susiduria su ypatingomis problemomis, kai mes formuojame teisės aktus ir kai skirstome ES lėšas. Daug kas iš jūsų kalbėjo apie tai, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad visi svarbiausi e, veikėjai, kurie gali dalyvauti sprendžiant Romų e, problemas, bendradarbiautų. Be to norėčiau labai aiškiai pabrėžti, kad be abejo Romų atskirtis yra klausimas, kuris yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Tačiau dar labiau šis klausimas yra susijęs su socialiniais ir ekonominiais dalykais. Pavyzdžiui, aš norėčiau pacituoti Pasaulio banko atlikto tyrimo išvadas, kurios labai aiškiai parodo, kokio masto yra e, Romų socialinė atskirtis. Ir šios išvados dar kartą e, parodo, kad turime aktyviai spręsti šią problemą visos mūsų visuomenės labui. Jei panaudosime e, visas turimas priemonės aktyviai, e, turime parengti tinkamą jų panaudojimo strategiją ir daug kas apie, iš jūsų apie tai kalbėjo. Uh, Turime skirti e, šią strategiją pakankamai lėšų, bei rengdami, e, rengiant ją atsižvelgti į e, mūsų patirtį gyveninant projektus su Romais. Mums reikia rezultatų. Rezultatų, kurie leistų Romams lankyti mokyklas, daug kas iš jūsų kalbėjo apie švietimą, apie mokyklų lankymą. Ir aš išnagrinėsiu, kaip mūsų programos skirtos pradiniam švietimui yra gyvendinamos ir kokios yra, kokie yra šių programų rezultatai. Ir be abejo, formuodami bet kokios srities politiką turime galvoti apie savo atsakomybę visuomeniai. Šiandien. Ačiū komisijos nariai. Diskusiją šią temą baigėme. Dabar periname prie klausimų komisijai. Elnök úr, egy technikai probléma van. Pirmininkė, norėčiau pranešti Jums apie techninę problemą, kurią ką tik pastebėjau. Matau, kad kompiuteris mane klonavo. Jeigu kuris nors kolega įdeda kortelę į aparatą, užsidega mano pavardė. Žinau, kad ponia Gomes tai pastebėjo. Taip pat mano kolegė Kingions irgi pastebėjo, kad kai balsuoja, užsidega mano pavardė Tobaidį. Prašau pranešti apie šią techninę problemą techninėms tarnyboms. Ačiū. Taip, techninės tarnybos atsižvelgs į šią problemą. Dabar periname prie klausimų komisijai. Ši klausimų valanda šį vakar bus trumpesnė nei paprastai, kadangi ankstesnė diskusija užsitęsė 25 minutėmis ilgiau nei buvo numatyta. Taigi